Ladies and gentlemen, dear colleagues, I would like to open the afternoon session of our final. Kolegos, mes pradedame mūsų popietinį užsienio reikalų komiteto posėdį. Lots of people in the room, huge interest for our guests. Salėje daugybė žmonių, didžiulis susidomėjimas viešne, o man, mūsų komiteto vardu, tenka garbė pristatyti Serbijos ministrę pirmininkę Aną Bonavič. Gerbiama Ana, sveika atvykusi, dobrodošli, labai malonu tave čia matyti. Taip pat noriu pasveikinti Europos integracijos ministrę Jedranką Egzimovič, kuri yra Bruselėje nuolatinė viešne. Ir taip pat sveikinu Aną Husanovič, kuri yra Serbijos ambasadorė prie Europos Sąjungos. Uh, Jūs matot, kad servai puikiai užtikrina ryčių pusiausvyrą. Žavu, kad šalia mane sėdi šimtų procentų moteriška delegacija. Taip pat noriu pasveikinti e, Vaivodinos asamblėjos pirmininką Istvan Pašto. Gavau informacijos, kad jis yra čia. Štai ten sėdi, prašau. Ir Vaivodinos vyriausybės e, pirmininką, pona Igor Vaivodinovič. sveikinu ir ES ambasadorių San Fabrici. Jis e, e, atvyko kartu su delegacija. Gerbiama ministrė pirmininkė, jūs matote, susidomėjimas jūsų vizitu didžiulis. Jūsų valstybė taip pat. Taigi keletas pastebėjimų. Mano e, pranešėjo, kaip pranešėjo ir kaip šio komiteto pirmininko vardu, Jūs Serbijos e, vyriausybėje vadovaujate nuo birželio mėnesio. Pateikėte toli siekiančią modernizėjimo, modernėjimo e, darbo atvarkę pagrįstą skaitmenėjimu, švietimu, inovacijų kūrimu. Prižadėjote pagerinti fiskalinę konsolidaciją verslo plėtrai ir dėti daugiau pastangų kovant su korupcija ir organizuotų nusikalstamumu. Taip pat jūs pažymėjote, kad jūsų valstybė strategiškai orientuojasi link ES, siekia gerų e, kaiminių santykių ir susitaikymų. Ir per Europos krepšinio čempionato finalą jūs ir Slovenijos ministrė pirmininkė puikiai pademonstravot, kaip reikia remti sąžiningas e, žaidynės, sąžiningą žaidimą ir išlikti patriotišku nesant nacionalistu. E, Serbijos ir viso vakarų Balkanų regiono sėkmingai integracijai prireiks daug laiko ir pastangų, tačiau vidaus investicijos e, tam yra daromos ir kolegos iš valstybių narių taip pat gali patvirtinti, e, kad tai yra daroma. Gerbiamą ministrę pirmininkę, be to, kad jūs papasakote apie savo valstybės ekonominę plėtrą ir vakarų Balkanų politinę padėtį, Norėčiau sužinoti, kaip jūs įsivaizduojate demokratijos konsolidavimo ateitį, kaip įsivaizduojate žiniasklaidos laisvę, nevyriausybinio organizacijų veiklą. Čia tik keletas sričių, kurias reikėtų aptarti. Na ir be abejo, turime pasinaudoti visomis įmanomomis progomis išjudinti tikrą dialogą tarp Belgrado ir Prištinos. E, Gerbiama Ana, Serbijos parlamente sakydama kalbą, jūs prižadėjote įgyvendinti subalansuotą politiką, kuri leis suderinti Serbijos užsienio politiką su ES. Na ir toliau negaištamas žodžiu, aš suteiksiu žodį jums ir e, labai laukiu keitimosi nuomonėmis. Kolegos po to turės galimybę pakomentuoti jūsų kalbą ir pateikti klausimų. Thank you very much. Labai ačiū, Davidai. Gerbiami užsienio reikalų komiteto nariai, man didelė garbė ir malonu atvykti jūsų posėdį šiandien. Naujoji Serbijos vyriausybė buvo suformuota maždaug prieš šimtą dienų ir man buvo itin malonu ir aš labai norėjau atvažiuoti į Briuselį. Tai yra pirmasis mano vizitas, rodantis, e, kur link Serbija eina ir kur mes norime patekti. Dėkoju ambasadai Briuselėje ir visiems savo kolegoms už tai, kad e, leidote tokį vizitą suorganizuoti. Džiaugiuosi, būdama čia, e, užsienio reikalų komitete, galėdama kalbėti su jumis, galėdama pristatyti Serbijos ateities viziją. Kitą šeštadienį, e, spario 14 dieną, aš galėsiu Serbijos piliečiams pristatyti savo vyriausybės pasiekimus per šim, pirmąsias šimtą dienų. Ir šiandien galiu patikinti Jūs, kad džiaugiuosi tuo, ką mes nuveikėme per pirmąjį šimtą, šimtadienį, per pirmosius tris mėnesius. Mes e, pradėjome dirbti sudėtingomis aplinkybėmis, E, prasidėjo streikai, bet e, kai juos sureguliavome ir pademonstravome, kad galime dirbti kaip komanda, o tai yra mano pagrindinis prioritetas, aš noriu parodyti, kad mano vyriausybė yra komanda siekianti uh, padėti Serbijai patekti į ES kuo greičiau. Tačiau visų pirma, mes turime gyvendinti reformas, kurios uh, turi padėti ne tik mums įstoti į Europos Sąjungą, bet ir pagerinti Serbijoje gyvenimą žmonėms. Kai mes, visa komanda, streikus sureguliavome, supratome, kad e, pagaliau galima tęsti ankstesnės e, vyriausybės ir mano kolegos Vučič e, pradėtus darbus ir mūsų vyriausybės darbštumo savaitėmis po streikų dėka mums pavyko pirmąją šimtą dienų užbaigti sėkmingai. Nu, dar papasakosiu, kokia yra mano Serbijos vizija ir kokie mūsų strateginiai prioritetai. Kaip aš juos įsivaizduoju, nes kai tampi ministre pirmininkė, staiga suvoki, kad reikia skręsti, spręsti krizę po krizės. Nu, nebelieka laiko svarstyti, apmastyti strategiškai viską, ką reikia padaryti ir kur nori eiti. Netgi sunku pagalvoti, kokie yra prioritetai. Bet dabar aš galiu Jums pasakyti, kaip viskas mano galvoje atrodo. Kaip Davidas sakė, pirmasis ir antrasis prioritetai mano e, vyriausybės programoje buvo du dalykai. Pirmiausia, skaitmenėjimas ir kitas dalykas - švietimas. Jeigu Serbiją įsivaizduotume kaip namą, tai skaitmenėjimas ir švietimas yra pamatas. Ankstesnė vyriausybė nuveikė labai daug. Nukreipti Serbijos ėjimą iš bankroto į klėstėjimą. Trejus metus Pasaulio bankas įvardino Serbiją kaip bankrutavusią. Todėl ankstesnė vyriausybė darė labai daug, norėdama nusukti tą skęstantį Titaniką nuo aisbergo. Ir leido šiai vyriausybei parengti tvirtą bazę ateities augimui. Taigi, laimiai, aš, kaip naujoji ministrė pirmininkė, dabar neturiu E, spręsti, taikyti labai nepopuliarių fiskalinio konsolidavimo priemonių, nes tai jau yra padaryta. O mano vyriausybė dabar gali pradėti galvoti apie augimą. Mums reikia tvaraus ilgalaikio dinamiško Serbijos augimo. Tai yra įmanoma tik tada, jeigu turėsime tvirtą švietimo sistemą, reikia vadinasi švietimo reformos ir skaitmenėjimo. Tam, ypač skaitmenėjimui, reikia, mes turime milžinišką potencialą. Skaitmenėjimas reiškia, kad bus daugiau informacijų technologijų, tačiau man tai reiškia, kad turėsime informacijos technologijas įdėkti skirtingose pramonės šakose - žemės ūkija, statybose, statyboje, e, sveikatos apsaugoje, moksliniuose tyrimuose ir naujovių kūrime, kūrybinėje pramonėje, video žaidimuose – Visose tose sritise, kur Serbijos mažos ir vidutinės įmonės labai ženkliai per pastaruosius penkerius šešerius metus išaugo. Serbijos informacijos technologijų pramonė šiandien yra sparčiausiai auganti pramonė šaka. Kasmet ji išauga maždaug 10 procentų. Kurdami pras, e, programinę įrangą mes pasiekėme 20 procentų augimą. Visą tai e, daugiausia startuolių, novatoriškų mažų ir vidutinių įmonių dėka. Jeigu tokie pasiekimai galėjo padaryti be vyriausybės paramos, tai aš tada pati savęs klausiu, ką galima padaryti, jeigu vyriausybė paremtų. Todėl, mano akimis, švietimas ir skaitmenėjimas yra tie pamatiniai akmenys, kurie leis sukurti ateityje ilgą, tvarų, dinamišką uh, E, Serbijos gyvenimą, raidą. Taigi, jeigu grįžtam prie to namo įvaizdžio, supraskime, kad ant to pamato yra trys ramščiai. Vėlgi, tai yra trys pamatiniai ramščiai, pagrindiniai ramščiai, kuriuos turime pastatyti, kad galėtume prisijungti prie Europos e, valstybių šeimos kuo greičiau. Pirmiausia, ekonominė plėtra ir makroekonominis stabilumas. Antras dalykas - e, viešojo administravimo reforma. Ir trečias dalykas - teisės viršenybė. Jeigu įsivaizduoja tokį trikampį, tai įsivaizduojat, kaip mūsų Serbijos namas atrodys pamatai ir trys pagrindiniai ramšiai. Pirmojoje srityje esame padarę daugiausia, kalbu apie ekonomikos raidą ir makroekonominį stabilumą. Kaip sakiau, prieš trejus metus e, labai nedaug trūko iki visiško bankroto. Ankstesnė vyriausybė priėmė ir įgyvendino labai nepopuliarias priemonės, kuriomis e, e, konsolidavo finansus. Tarp jų buvo ir viešųjų išlaidų drastiškas sumažinimas. Šiandien e, valstybės sektorioje dirba 40 tūkstančių žmonių mažiau negu prieš trejus metus. Reikia sumažinti viešojo sektoriaus atlyginimus 10 procentų. Reikia sumažinti pensijas. Be to, reikėjo numatyti griežtų biudžetinių išlaidų apribojimų savivaldybėse ir labai griežtai kontroliuoti išlaidas infrastruktūros projektams. nors infrastruktūros projektams e, didindami išlaidas stengiamės jas naudoti, stengiamės jas naudoti tikslingai, pirmiausia, rūpinamės, kad pradėti projektai būtų užbaigti ir tik tada pradėtume naujus. Anksčiau būdavo taip, kad pradedame daugybę projektų įgyvendinti, bet nei vieno neužbaigiame. O šiandien Serbija jau sugebėjo sukurti makroekonominio stabilumo ir fiskalinio konsolidavimo bazę. Aš pati paveldėjau vyriausybę, kurios biudžetas yra geresnis negu per visus pastarosius dešimt metų. Pirmą kartą 2016 metais mūsų biudžete buvo perteklius, fiskalinis perteklius pirminis fiskalinis perteklius. Pagaliau valstybės skola pradėjo mažėti, pasikeitė jos trajektorija ir vietoj augimo pasukome link mažėjimų. Praėjusiais metais e, skolos ir BVP e, procent, e, proporcija siekia 73 procentus, o šiandien tai siekia 65 procentus, taigi skolos mažėjimo tendencija tęsiasi. Iš esmės, šioje srityje mes daugiausiai ir nuveikėm. Taip pat gana daug yra padaryta vykdant viešojo sektoriaus admin, reformą, administravimo reformą. Be kita ko ir ES sektorinė biudžeto parama kai 80 milijonų eurų gavom iš ES buvo naudinga. Bet galiu pasakyti, kad dabar e, viešajame sektoriuje dirba žymiai mažiau darbuotojų. Pradėjome įgyvendinti daugybę elektroninės vyriausybės priemonių. Man elektroninė vyriausybė, elektroninis valdymas e, leidtų išspręsti tris rimtus uždavinius. Pirmiausia, e, viešo administravimo skaidrumas. Antras svarbus uždavinys yra viešojo administravimo atvirumas, standardizacija ir prognozuojamumas. Jeigu pilietis ar verslininkas eina į e, valstybinę įstaigą, turi žinoti, ką jam reikės pateikti. Na ir trečias svarbus elementas yra, e, svarbus uždavinys yra kova su korupcija, nes kai sumažini biurokratų skaičius, pradedi kovoti su korupcija. E, Padaryta daug, bet padaryti reikia dar labiau. Trečiasis ramstis yra teisės viršenybės principo dominavimas. Šioje srityje mes nuveikėme mažiausiai, nes daugiausiai dėmesio buvo skirta fiskaliniai konsolidacijai. Ir būtent dabar mes sutelksime dėmesį į teisės viršenybę. ES integracijos dėrybose 23 e, ir 24 skirsniuose apie teisės viršenybę kalbama. Ir dabar mes sutelksime į tai dėmesį. Nuo dabar įsivaizduokime, kaip atrodytų Serbijos kaip namo stogas. Pirmiausia, regiono stabilumas ir Europos integracija. Tai leistų visiškai užbaigti e, Serbijos namą. Regionų stabilumas mums labai svarbus. E, jei ne dėl kokių kitų priežasčių, tai dėl e, savanaudiškumo. Kaip sakiau, per pasarosius trejus metus mes labai daug stengiamės, kad valstybė būtų ekonomiškai stabili. Dabar galime jau naudotis makro, fiskalinio ir makronominio ir politinio stabilumo rezultatais. Tačiau tos naudos negalėsime išnaudoti, išnaudoti jeigu regionas bus nestabilus. Serbija yra didžiausia visame regione, tačiau mūsų rinka iki šiol išlieka labai maža ir bet koks nestabilumas regione padaro įtakos mums. Jeigu regione e, atsiranda nestabilumo, iš karto mažiau investuotojų atvažiuos į Serbiją. Pinigai, kuriuos išleis komerciniai bankai ir tarptautinės finansinės institucijos EBRD, Europos investicijų bankas, e, pasaulio bankas, e, mažiau rizikuos, pinigai taps brangesni mūsų mažoms ir vidutinėms įmonėms teks daugiau mokėti už paskolas. Taigi reikia regionų stabilumo ir mes visą širdim siekiam užtikrinti regiono stabilumą. Berlyno procesas, kaip aš jau sakiau, yra viena iš pagrindinių regionų stabilumo priemonių ir mes esame pasiryžę Berlyno procesą įgyvendinti. Na ir galų gale turime Europos integraciją, kaip jau sakiau, ir tuo baigsiu. Naujosios vyriausybės programos pristatyme Pirmajame sakinėje aš pasakiau, kad Serbijos strateginis tikslas Europos integracija. Mes norime tapti ES nare. Europos valstybių šeimos nare. Per pastarosius trejus metus man patiko labiausiai vienas vyriausybės bruožas, kuris nulėmė, kad aš praėjusiu metu rugsėjo mėnesiu nusprendžiau prisijungti prie tos vyriausybės vadovaujant tuometiniam ministrui pirmininkui ir dabartiniam prezidentui, vyriausybė reklamavo Europos integraciją geriausiais įmanomais būdais. Niekada Europos integracija nebuvo pristatoma populistiškai. Tai būtų buvę žymiai lengviau. Galėtume pasakyti, kad einame Europos Sąjungą, nes ten yra pinigų puodas mm, belaukiantis mūsų. Niekad taip nebuvo sakoma. Mūsų vyriausybė nuolat sakė ir aš tęsiu tą tradiciją kad pirmiausia reikia reformų, jos tarnaus mums, pitie, mums patiems. Kitas dalykas, tų reformų dėka mes galėsime priartėti prie ES. Mes kalbame apie makroekonominį stabilumą, viešojo administravimo reformą, skaidresnė viešojo administracija, teisės viršenybės dominavimas, teismai turi būti skaidresni, viešesni. Visą tai yra labai svarbu mūsų piliečiams, mūsų verslui. Taigi, Visi tie tikslai tarpusavyje dera. Jeigu mes patys nesukursim naujų darbo vietų savo piliečiams, jeigu mes patys nesugebėsime sėkmingai gyvendinti reformų, tai net ir prisijungę prie ES geriau negyvensim. ES neduos mums daugiau darbo vietų, neduos iš karto pašalpų ir socialinės gerovės. Taigi tokiu būdu mes e, e, propaguojame ES, reklamuojame ES. Nenorime tapti šlubuojančią ES narę, kuriai reikia pagalbos. Mes norime atlikti namų darbus, kad kai jau būsime pasirengę, kai tik ES bus pasirengusi naujiems nariams atverti savo duris, mes galėsime tapti Europos e, tautų šeimos lygiavertę narę, kuri galės padėti ES, paremti ją, nes tik tokiu būdu mes visi galėsime eiti į priekį. Labai ačiū. You, Dėkuoju, ministrė pirmininkė, kolegos. Dabar turime laiko pasikeisti nuomonėmis. Iki 16 valandos galime kalbėti su ministrė pirmininkė, paskui mes taisime balsuoti, o ministrė pirmininkė turi kitų susitikimų Briuselėje pirmasis kalbės, aišku, ponas Kukanas, kuris pirmininkauja ES Serbijos stabilizavimo ir asociacijos parlamentiniam komitetui. Prašau nekalbėti ilgai, kad liktų laiko kitiems kolegams. Dėkui, pirmininkė. Dėkui. E, gerbiamai ministrai pirmininkiai, sveika atvykusi į mūsų komiteto posėdį. Mes jūsų laukiame su dideliais lūkesčiais, kai išgirdome žinę, kad jūs paskirta ministrė pirmininkė. Labai nudžiugome, pozityviai visi sureagavo į tai. Ir aišku, jums tenka didžiulė atsakomybė, mes iš jūsų tikimės rezultatų, mes e, esame pasirengę padėti jums taip pat, kaip tik galėsime. Išklausiau jūsų ir taip pat norėčiau pasakyti, jog vertinu jūsų realistišką, dalykišką požiūrį. E, buvo malonu išklausyti jūsų, ypač kai jūs sakėte, kad ES integracija yra be nepagrindinis prioritetas Serbijai. Mums tai svarbu išgirsti iš jūsų. Europos parlamentas rėmė integracijos procesą regione ir remia iki šiol ir mes palaikome jau seniai gerus santykius, bendarbiaujame su Serbija. Netaip jau seniai e, su kolegomis iš Skupšno susitikome, diskusijos vyko tikrai e, gana pozityviai. Serbija e, pasiekę jau rezultatų, tačiau dabar reikėtų galvoti apie tam tikrų reformų kokybę, pavyzdžiui, teisingumo teisinės valstybės sitise ir e, kovos su korupcija, piliečių laisvių ir teisų sritise. E, dažnai mums kelia surūpinimą žiniasklaidos laisvė Serbijoje teismai, 23 skyrius darybų tampa esminiu integracijos procese ir aš suprantu, kad reikės pakeisti atitinkamai konstituciją ir noriu išreikšti vilti, kad vyriausybė bus pasirengusi dirbti su parlamentu, spręsdama šias sudėtingas problemas. Norėčiau palinkėti jums e, sėkmės tolesniuose darbuose ir noriu pasakyti, kad Europos parlamentas jūs palaiko ir sieks sustiprinti jūsų siekius, paremti jūsų siekius tapti Europos Sąjungos nariais. Ačiū, gerbė ministrė pirmininkė, labai malonu. Kolegos, rekordiškai daug iš jūsų norite pasisakyti, 14 netgi kolegų užsirašė, visi turėtų pasakyti, ką nors, tikriausiai norėti pasakyti, e, ką nors pateikti klausimą. Ir aš siūlau skirti 15 minučių 14 klausimų ar pastebėjimų, kad liktų e, ministrė pirmininkė laiko atsakyti. Dabar EPP atstovas Kristianas Prėdas. Labai, ač... Prėda, labai ačiū ministrė pirmininkė. Malonu, kad. E, jūs atvykote. Norėčiau palinkėti jums sėkmės jūsų darbuose. Ačiū jums už pasisakymą įžanginį. EPP frakcija remia visas Serbijos pastangas tam, kad ji yra su savo vieta Europoje, kad taptų turtingesnė, demokratiškė valstybė demokratiškesnė valstybė, kad joje įsivyrautų teisinės valstybės principai. Aš taip pat norėčiau sureaguoti, kai ką jūs sakėte. Uh, Jūs e, kalbėjote apie maratoną tam tikrą ir e, Serbija, kai kieno laikoma geriausia, Rusija laikoma Serbijos draugė ir kaip jūs įsivaizduojate tą maratoną nubėgti nuo Rusijos iki Europos Sąjungos. Dar noriu pasakyti, kad kalbama e, rekomendacijose mūsų apie tai, kad reikia priimti teisės aktus dėl mažumų. Aš norėčiau paklausti, kaip yra dabar su tais teisės aktais. Ir trečias dalykas, trumpai apie Naserą Orič. Aš bijau, kad gali kilti tam tikros įtampos e, jūsų santykiuose su kaimynais. Ačiū. Dabar ponas Picula e, socialistų frakcijos vardu. Dėkoju. E, pirmininkė, labai malonu matyti ministrę pirmininkę pas mus ir aš e, noriu pritarti tik ponui priedai ir noriu pasakyti, kad matome, jog trūksta pasitikėjimo piliečių ir e, Du trešdaliai apklaustųjų galvoja, kad reikia atsisakyti Europinės integracijos, jeigu nuo to nukentės santykiai su Rusija. Ir kaip Serbija gali rasti gerą kelią e, link Europos Sąjungos? Ar jūs turite kokį nors atsakymą? E, tokioje nepalankioje aplinkoje Ir taip pat norėčiau paklausti apie e, sudėtingiausius skyrius. Jūs dar reikia atverti ir ar jie nesukels jums problemų. Jau daugiau nieko nebetrauksiu į norėčiau paklausti. Sąrašą dabar ekar vardu Čarzas Tanokas. Ačiū. Dėkuoju, gerbimas pirmininkė. Nuoširdžiausiai sveikinu. Pone Branavič, aš e, buvau susikęs su jumis anksčiau savo biure prieš porą metų ir Labai džiaugiuosi, kad jūs ėmėte svarbesnių pareigų tokioje svarbioje vakarų Balkanų šalyje. Aš norėčiau prisijungti prie e, kolegų, kurie ką tik kalbėjo ir pasakyti, kad e, aš šiaip esu pranešėjęs dėl Jotkalnyjos ir man tikrai labai įdomus šis regionas, jūsų atimiausia kaiminė Jotkalnyje. Ji e, prisijungė prie sankcijų e, Rusijai dėl Krymo aneksijos, tačiau jūsų šalis pasirinko to nepadaryti ir kartais jūs einate net toliau, jūs rengiate karinės pratybas e, ir tai siunčia nederamą signalą dėl jūsų euroatlantinių siekių, bet tai jūsų pačių sprendimas ir jūs turėtumėte apie tai pagalvoti ateidami link narysės Europos Sąjungoje. Dėl reformų uh, kurias įgyvendina jūsų vyriausybė, regionė integracija šiame kontekste labai svarbi vakarų Balkanuose. Ir dar noriu pasakyti, kad aš esu iš Junktinės karalystės ir džiaugiuosi, kad e, vieną dieną visos vakarų, bent jau manau, kad visos vakarų Balkanų šalis prisijungs prie ES kažkada, dėje skirtingai pasirinko mano šalis ir norėčiau, kad jūs nesektumėte mano šalies e, pavyzdžių. Ivo Vaigal. Gerbiama ministrė pirmininkė, jūs e, pasisakėte labai įdomiai, e, svariai apie Vakarų Balkanų šalių bendruosius interesus. Norėčiau pakartoti tai, ką jūs sakėte. Jūs turite dirbti kartu tam, kad būtumėte e, stabilus, patikimas partneris ir dalis Europos. Ir E, tokiu būdu sustiprinsite savo siekius įstoti į Europos Sąjungą, bet jūsų politikoje yra tam tikrų neiškumų, pavyzdžiui, dėl Rusijos ir Kosovo. Ir aš e, tikriausiai neturėčiau tikėtis trumpo atsakymo į tuos klausimus. Toliau, kaip jūs e, sprendžiate demografinių pokyčių problemą? Jūs sakėte, kad sumažintos pensijos ir sakėte, kad tai yra katastrofiška pagyvenusiems žmonėms. Dėkuoju ministrei pirminkiai. E, labai malonu, kad jūsų pirmasis oficialus viz, vizitas yra į Briuselį. Tai rodo, kokį kelią pasirinko jūsų šalis, ateities kelią. Aš manau, kad mes visi iš tikrųjų e, norime, kad Serbija kaip galime anksčiau prisijungtų prie mūsų didžiulės Europos šeimos, bet aišku yra dar tam tikrų neišspręstų klausimų ir reikėtų juos e, spręsti teigiamą linkmę. Labai malonu, kad švietimas ir skaitmeninės sritis jums yra tarp didžiausių prioritetų, e, nes be e, nacionalinių finansų stabilizavimo tai yra labai svarbus elementai, kurie užtikrintų geresnę ateitį. Jūs taip pat kalbėjote apie bendradarbiavimą regione. Tai yra nepaprastai svarbu. Svarbu bendradarbiauti ir su uh, Kosovo. Abi šalys turi pradėti dialogą. Taip pat jūs e, daug dėmesio skiriate aplinkos apsaugai atsinaunančiai energetikai ir tai yra svarbi su politikos dalis. Labai ačiū Jums už tai. Dabar ponas Bargecijo. Ačiū. E, pirmininkė, aš esu iš Italijos ir man labai aktualus šis klausimas, kurį svarstome. Aš e, džiaugiuosi, kad mes prieartėjome prie šios šalies, kuri yra mūsų kaiminė, su kuria turime istorinių ryšių, turime daug sąlyčio taškų. Aš, e, būdamas iš Milano, labai gerai kultūrinė prasme jaučiuosi Serbijoje, pavyzdžiui. Ir noriu pasakyti, jog labai svarbu jums artėjant link Europos Sąjungos narystės e, išlaikyti monetarinį suverenumą. Matome spaudimą tam tikrą dėl laisvės išlaikyti e, piniginį monetarnį e, suverenumą, bet pagalvokite labai gerai prieš keisdami savo politiką. Dėkoju dabar ponas Epitidėjos. Dėkoju pirmininkė. Norėčiau palinkėti jūsų vyriausybei sėkmės, jūsų darbas lėtingas ir reikia siekti, kad jūsų šalis priartėtų prie ES ir remiame jūs visapusiškai. Dabar norėčiau pateikti klausimą. E, verslininkai, investuotojai, ko tikisi? E, Turkijos prezidentas Erdoganas Šiandieną su 150 verslininkų atvyksta į Serbiją darybams. Ko jūs tikitės? Turkijos ekonomija šiuo metu neklesti ir ko galima tikėtis iš to susitikimų? Ir taip pat, e, kaip e, jūs įsivaizduojate, ar e, Turkija nepradės veikti vietos ligmens, pavyzdžiui, ar Turkija nepakenks jūsų vietiniam vystimusi e, savo investicijomis. Pone Šuice, APP frakcijos vardu. Aš užduosiu klausimą kroatiškai, ponė premjerė. Savo pasisakymę jūs kalbėjote apie ekonomiką ir kalbėjote apie pagrindus, kuriais jūs norite remti naująją Serbiją. Tačiau nekalbėjote apie Serbiją ir Rusiją, apie šiuos santykius, tai jie yra svarbus, jie daro e, įtaką piliečių m, požiūrį į Europos integraciją. Jūs sakėte, kad pas kad save pasirinko eurointegraciją. Dėl Kosovo jūs sakėte, kad norite regioninio stabilumo ir kad e, tai taptų pagrindų pritraukti investicijas. Noriu užduoti klausimą. Ar ir toliau priešinsitės Kosovo įstojimui į tarptautinės organizacijas? Tai akivaizdus. Ar tai, ar tai yra e, įrodymas, kad jūs norite regioninio stabilumo? Noriu, kad pakomentuotumėte keliais žodžiais Kosovą ir Rusiją. Ačiū. Toliau, ponia Mūdi. Ačiū. E, džiugu matyti vien moteris, sėdinčias podiume, labai malonu Jūs čia matyti, sveikos atvykusios. Jūs kalbėjote apie ES integraciją Serbijos e, labui, tai labai svarbu, tačiau turime kalbėti ir apie tam tikras pasiekmes, pavyzdžiui, karo nusikaltelių e, pasirodymą, pavyzdžiui, valstybės uh, E, ceremonijose ar iškilmėse. Kaip žinote, parlamentas yra parengęs nemažai, patvirtinęs nemažai rezoliucijų Serbijos klausimų ir akcentavo negatyves e, viešasias kampanijas prieš e, tyriamosios žurnalistikos veiklą bei to, kas nutiko viename iš rajonų, šalies regionų. Taip pat noriu paminėti ombudsmeną, e, ombudsmeno instituciją sukurta šalyje ir tą faktą, kad paskirtas asmuo visiškai neturtis patirties žmogaus teisų e, kontekste. Ačiū. Toliau ponas Jakovčič, Alde frakcijos vardu. noriu pasisveikinti su jumis, pasveikinti jūs čia, pasidžiaugti tuo, kad akcentavote, kad skaitmeninimas ir e, ekonomika yra svarbiausios temos. Noriu užduoti klausimą apie mažumų laisvės e, žiniasklaidoje. Tai aktualu, e, kalbant apie regioninį stabilumą, jūs apie tai kalbėjote. Ir noriu paklausti, gal kas nors gali paaiškinti ponui Dodikui vieną kartą visiems laikams, kad jis privalo vienodai e, elgtis su visais, nes jis tikrai skatina tam tikras jėgas, kalbėdamas, ta, išskidamas prištiną. Noriu paklausti, ar jūs esate pasirengę jam labai tiesiai išviesiai ir aiškiai kai ką išdėstyti? Ačiū, sako ponė Zovko. Noriu pasveikinti jūs su jau uh, e, pasiektomis sėkmėmis ir noriu, pasakydama kolegų, pavyzdžiui, užduoti klausimą apie regionį stabilumą. Ponas Preda, pranešėjas Bosnijos ir Segovinos klausimų, jau apie tai kalbėjo. Serbija turi e, draugės su Kroatija vaidinti konstruktyvų vaidmenį uh, ieškant Bosnijos ir Hercegovinos klausimo e, sprendimo, nes ta šalis yra sudėtingoje padėtėje, kalbu apie rinkimų įstatymą. Noriu paklausti, ar jūs numatote ateityje imtis kokiu nors veiksmu, kad ta šalis atsigręžtų į Europos Sąjungą, nes be Bosnijos ir Hercegovinos nebus stabilaus regiono. Uh, Noriu paraginti jūs pamastyti apie tai ir imtis veiksmų, kad būtų išspręsta ši situacija. Ačiū toliau ponas Bostinarus, Ozdemų frakcijos vardu. Ačiū ponė pirmininkė, ponė Brnabič, ponė premjerė. Tikiuosi teisingai ištariausiu pavardę, malonu jūs čia matyti. Pradėsiu nuo pradžių. Kaip rumūnas negaliu praleisti šios galimybės, o kaip socialistas noriu Jūs patikinti, kad mano frakcija yra labai tvirta, Vakarų Balkanų e, plėtros rėmėja, e, bet, kad, bet tango šokiui reikia dviejų žmonių. Todėl noriu visų pirma pakalbėti apie tarptautinį kontekstą, Vakarų Balkanų regioną. Ne tik ES čia veikia, ir kiti veikėjai pasirodo kurių darbo atvarkė yra priešinga mūsiškiai. Toliau. Pastarieji įvykiai. E, sveikinu jūsų prezidento pono Vučičiaus pasirodymą Varnoje su Bulg Bulgarijos, Rumunijos ir Graikijos premjerais. Tai pirmą kartą pademonstravo regiono įsipareigojimą e, siekti plėtros Tai bus bu, pirma, pirmininkavimą perimančios Bulga, Bulgarijos vienas iš pirmininkavimo prioritetų, bet taip pat Rumunijos. Noriu paklausti, ar Serbijos vyriausybė yra pasirengusi svarstyti galimybę suderinti jūsų užsienio politiką su ES, užsienio saugumo ir gynybos politika? Jei taip, tai šioje auditorijoje jūs turite daugybę remėjų. Ačiū. Toliau ponas Selimovič, Aldė frakcijos vardu. Ačiū, ponė pirmininkė noriu palinkėti kuo geriausios kloties Serbijai jos kelyje į Europos Sąjungą. Tikiuosi, kad jums pasiseks ir įgyvendinsite savo užmojus ir manau, kad jums sekasi tikrai neblogai. Turiu klausimą apie regioninį stabilumą. Ką jūsų šalis galėtų nuveikti, kad sumažintų separatistinės tendencijas Bosnijoje bei atneštų daugiau stabilumo į tą šalį? Uh, jo reikia ir Bosnijai, ir Serbijai, ir siekiui įstoti į Europos Sąjungą. Ačiū ir paskutinis kalbėtojas ponas Galeris. Ačiū. Premjera, nu, sveikinu Jūs čia. Noriu paklausti, ar Jūs manote, kad kelias link Europos Sąjungos yra uh, negryžtamas. Ar yra tokių, kurie visuomenėje konservatyviau vertina šį kelią, ar ortodoksų bažnyčia laimina tą kelią, ar kas nors Serbijoje atvirai, ar e, slapta palaiko Dodiką Banė Lukoje ir jo ketinimus surenkti antrą referendumą ir išardyti Bosniją ir Hercegoviną. Ar jūsų vyriausybė oficialiai uh, E, pasisako prieš šiuos žingsnius. Ar, jūsų, ar Kroatiją laikote privilegijuotąją partnerę pakeliu į Europos Sąjungą. Ne tik dėl to, kad kalba panaši ir galite skaityti jų dokumentus. Galbūt tai yra kelias link susitaikymo. Ir susitaikymas yra būtinas po to, kas nutiko prieš kelis dešimtmečius. Ir toliau kalbėtojai iš Slovenijos, ponas Peterle. Ačiū, Davidai už tai, kad paminėjai e, Europos čempionato krepšinio finalą. E, abi komandas rėmė e, priešingų, pri, priešininkų šalių įmonės. Rėmėjai buvo iš priešininkų šalių įmonių. Ir taip pat noriu padėkoti už realistiškus žodžius bei sveikinimai užbaigus pirmasias šimtą dienų e, tarnyboje. Noriu pasidžiaugti į reformas orientuotą programą patvirtintą Vučičiaus vyriausybės, taip pat tuo, kad akcentavote ekonominį stabilumo ir įstatymo viršenybę. Be įstatymo viršenybės negalėsime plėtoti tikros socialinės rinkos ekonomikos. Pritariu jūsų minčiai dėl regioninio stabilumo. Turiu papildomą klausimą. Ką rengėtės daryti? Bosnios ir Hercegovinos bei Kosovo atžvilgių. Ir užbaigdamas noriu išreikšti įsitikinimą, kad Serbija yra pasirengusi pradėti dėrybas dėl naujų dėrybinių skyrių ir linkiu sėkmės. Ir ponas Bogovič. Ačiū pirmininkė. ponė premjerė, Ana, e, noriu su jumis pasis, pasisveikinti, pasisveikinti ir su Europos integracijos ministre. Sveikinu e, įveikus pirmasias šimtą dienų tarnyboje. Aš manau, kad jūs teisingai e, pristatėte tolesnį kelią ir tikrai noriu pasveikinti Jūs laimėjus Europos krepšinio čempionatą. Žinau, kad Jūs ten buvote ir draugė su ponu Čera buvote vieningi. Ir sakėte, kad esate pasirengę bendradarbiauti. Noriu paklausti apie demografinę situaciją, gimstamumo mažėjimą, e, iš Serbijos bėgančių žmonės, kaip dirbus šioje srityje ministrė, ką jūs rengiatės daryti, kad žmonės nebėgtų iš Serbijos, kaip užtikrinti, kad regionai atsigautų. Premjerė užduota daugybę klausimų ir tai atskleidžia didžiulį Europos parlamento susidomėjimą jūsų šalies plėtotę. Ir dabar jūs turite galimybę sakyti, turite 12-15 minučių, greitai pradėsiu. Ačiū iš klausimus ir dabar aš pabandysiu atsakyti visus pateiktuosius klausimus. Atsiprašau, jeigu kažką praleisiu. E, daugiausia klausimų buvo pateikta apie Serbijos santykių su Rusija ir tam tikrą prasme su Kinija. Turiu pasakyti, kad mes, mūsų ministrai, nuolat apklausia visuomenę ir iš to, ką mes pastebėjome, ECC e pateikė dabar kitokio pobūdžio apklausų. Tikėjimas ES ir proeuropietiškos nuotaikos tarp Serbijos piliečių auga. Praėjusiais metais tai sudarė 41 procentą, šiemet pagal paskutinės apklausos 49 procentus. 66 procentai serbų yra už reformas. Tai yra ES e, e, proceso neatsiejama dalis. E, jie, yra, jie mano, kad tai yra gerai. Ir pirmą kartą pamatėme, kad žmonės ES įvertino kaip didžiausią donorę ir didžiausią remėją Taigi, mano nuomonė, pagaliau žmonių nuotaikos keičiasi ir mes, ir aš pati darau viską, kad skatintume reklamuotume ES paramą. Mes nekalbam tik tai apie fondus skirtus pasirinkimų narysiai, bet ir e, kalbam apie bendradarbiavimą mokslininkų tarpę, tyriejų tarpę, kalbam apie infrastruktūros e, projektus, Europos investicijų banką ir panašiai. Taigi mes tikimės, kad tai padidins rėmėjų skaičių. Dar turiu tiesą Jums pasakyti. Kai aš pamačiau, kad du trečdaliai Serbijos piliečių nepasisako už ES, Pagalvokime elementariausiai, tai yra neįmanoma. Pažiūrėkite Serbijos parlamentą. 80 procentų Serbijos parlamentarų yra iš skirtingų politinių šeimų, kai kurie iš jų, aišku, yra valdančioje koalicijoje, tai yra žmonės susijęs su Serbijos e, pažangos partija, kuri yra proeuropietiška, bet ir kitos partijos, kurios yra opozicijoje, vis tik tai yra proeuropietiškos. Aišku, yra nacionalistų, dešinių ir kitų, kurie sudaro tik mažumą. Todėl negalima sakyti, kad du trečdaliai žmonių pasisako prieš Europos Sąjungą, bet renka politinės partijas, e, kurios yra už Europos Sąjungą. 80 procentų parlamentarų yra už Europos Sąjungą. Tokia realybė negali būti. Aš įsivaizduoju, kad bent jau tie 49 procentai žmonių yra proeuropietiški ir pirmą kartą ES yra pripažįstama kaip didžiausia donorė ir rėmėja. Santykiai su Rusija. Be abejo, santykiai su Rusija yra klausimas, kuris e, e Serbijoje mm, yra labai svarbus. Tradiciškai Serbija su Rusija palaiko labai gerus santykius. Turime kultūrinių, religinių ryšių su ta šalimi. Be abejo, e, labai daug serbų laiko rusus draugais dėl to, kad e, susilaukėm paramos dešimtajam dešimtmetyje, dėl to, kad jie padėjo pasipriešinti, kai NATO bombardavo Serbiją. Taigi visos tos priežastys prisėda. Be to, labai svarbu, kad mes turim laisvos priekybos sutartį su Rusija, kuri daug prisėda prie mūsų ekonomikos. Uh, Kitas dalykas, mes e, esame visiškai priklausomi nuo Rusijos dujų importuojamų. Taigi tokie santykiai su Rusija egzistuoja ir jokių būdų tai nereiškia, kad Rusija kiškasi į mūsų ES integracijos planus ar strateginius siekius. Ta pati galime pasakyti ir apie jūsų valstybės, apie jūsų įmonės, kurios bendradarbiausia Rusija. Bet iš to, ką aš e, pastebėjau tapusi ministrė pirmininkė, žiūrėdama į skirtingus duomenis, man susidarė įdomu e, įspūdis, kad žmonių nuotaikos yra labai svarbios. Tačiau jūs, parlamentarai, turėtumėt vadovautis faktais, o ne nuotaikomis. Jeigu sakote, pavyzdžiui, kad Serbija karinė prasme yra artimesnė Rusijai negu Europos Sąjungai. Tai aš galiu pateikti faktų. 2016 metais, pasakysiu tai, nes mane pačią nustebino, kai aš tapusiu ministrė pirmininkė, tos skaičius pamačiau. 2016 metais Serbija iš viso turėjo 16 tarptautinio masto karinių pratybų, įvairiausių pratybų. Iš tų, atsiprašau, 60 Devynios iš jų buvo dvi šalės su Junktinėmis Amerikos valstybėmis, dvi su Rusija, dvi su kitomis Balkanų valstybėmis, dvi su NATO per partnerystę taikos labai ir viena, vienos pratybos su Vengrija. 2017 metais jau dalyvavo 13 karinių pratybų ir skirtingų karinių operacijų, kuriuose, atsiprašau, iš viso 15, o 13 iš jų vyko su NATO. Iš jų septynios su Junktinėmis Amerikos valstijomis, dvi šalių pagrindų. Dviejos pratybos buvo su Rusija. Tokie skaičiai. Jie visiškai netitinka kažkokio įsivaizdavimo, bet mes esame linkę sakyti, kad Serbija ir Rusija yra neatsiejamos. Bet skaičiai labai aiškiai kalba patys už save. Bet ne taip, kaip Čarzas Tenukas sako, kad mes norime euroatlantinės integracijos. Mes labai aiškiai ir atvirai sakome ir sąžiningai sakome, kad mes nenorim euroatlantinės integracijos, mes norime Europos integracijos. Mes nenorime tapti NATO nariais. Mes norime, kad mūsų karinis neutralumas būtų išlaikytas. Bet šie skaičiai, kuriuos aš jums ką tik paminėjau, akivaizdžiai rodo, kad mes esame karinė prasme neutrali valstybė. Jokių būdų mes nesame labiau linkę bendradarbiauti su uh, uh NATO ar partnerystę taikos labui negu su kitomis valstybėmis. Toliau, nacionalinių mažumų klausimai. Tai yra labai svarbu Serbijai, tačiau negalima nepastebėti, kad Serbija Rusijoje yra uh, viena iš geriausių, e, geriausiai tautinių mažumų teisės ginančių valstybių. Net ir po krūvinojo paskutiniojo praeito amžiaus dešimtmečio Serbija šiandien sugebėjo tapti valstybę, kurioje tautinių mažumų skaičius išlieka didžiausias. 26 tautinės mažumos oficialiai. Visos jos yra pripažįstamos kaip tautinės mažumos. Turime tautinių mažumų institutą, turime tarybą. Tos nu, tautinės mažumos gali dalyvauti ekonominė, politinėme ir socialinėme Serbijos gyvenime. 21 tautinių mažumų taryba dirba. Jos įeina į Respublikos tautinių mažumų tarybą, e, kuriai vadovauja ministrė pirmininkė. Praėjusią savaitę ši tautinių mažumų taryba posėdžiavo, aš pati pirmininkavau. Švietimas Serbijoje yra teikiamas 15 skirtingų kalbų. Vaikai gali mokytis 15 skirtingų kalbų. Net šešios skirtingos oficialios kalbos savivaldybėse pas mus, ypač jeigu pagalvosite apie Vojvodiną. Todėl jokių būdų negalima sakyti, Slovenija yra didelė mūsų draugė, bet serbai net nėra traktuojami kaip tautinė mažuma Slovenijoje. Jie nepripažįstami kaip tautinė mažuma. Ir mes tos problemas net nekeliame. Italai apie tai kalba, vengrai kalba apie tai, o serbai ne. Nors serbai Slovenijoje yra didžiausia tautinė mažuma. Todėl prašyčiau, kai kalbame apie tautinių mažumų klausimus, prisiminkite, kad Serbija daro labai daug. Tai mums nepaprastai svarbu, atvirai kalbant, aš labai didžiuojasi tuo, kas Serbijoje yra pasiekta. E, tai, ką Serbija daro, gerbdama e, tautinių mažumų teisės ir žmogaus teisės bendrai. Pensijų apkarpimai. Ta tema mums labai svarbi ir Serbijoje visuomet apie tai yra diskutuojama. Pons Vaigelis apie tai paklausė. Pone Vaigelį, būtina buvo tai padaryti, nes prieš rinkimus prieš tai, kai ankstesnė vyriausybė 12-13 metais atėjo į valdžią, e, įtampa buvo išaugusi ir politinių sprendimų stabilių nebuvo galima priimti. Reikėjo mažinti pensijas, kad e, ištrauktume valstybę iš bankroto liūno. Tačiau vėliau dėl fiskalinio konsolidavimo priemonių mums pavyko du kartus padidinti pensijas. Nedideliais skaičiais, bet e, tiek, kiek galėjome. Šiandien galvojame, kad reikia padidinti keliais procentais pensijas, o po to e, spalio 13 dieną, šį šeštadienį, e, su Europos investicijų banku e, dėl to klausimo dėrėsimės. Ir galbūt pavyks dar kartą padidinti pensijas ir pagaliau Serbijos pensininkų išmokos bus didesnės negu prieš krizę 2013 metais. Bet šį kartą bus padaryta stabiliai. Lygiai tą patį galiu pasakyti apie atlyginimus e, sveikatos apsaugos sektoriui ir švietimo sektoriui. Pirmą kartą po paskutinio atlyginimų padidinimo, kurį aš tikiuosi paskelbsiu šeštadienį, tie atlyginimai bus didesni negu prieš krizę. Ir pirmą kartą tai bus padaryta turint tvirtą pagrindą. Kosovas ir regioninis bendradarbiavimas. Kosovas Serbijai nepaprastai svarbus bet aš norėčiau Jums priminti. Prieš ketverius su pusę metų pasirašėme Bruselio susitarimą. Prieš ketverius su pusę metų. Bruselio susitarimas buvo labai griežtas. Jį buvo labai sunku politiškai pasirašyti, tai buvo drasus ir atsakingas sprendimas. Bet net ir šiandien, net ir per paskutinę prezidentų rinkimų kampaniją, kai kandidatavo prezidentas Vučičius, jis susilaukė dešiniųjų kaltinimų, taip pat ir vadinamųjų prodemokratiškų kandidatų kad reikia pasirašyti Briuselio, kad e, buvo kaltinamas už tai, kad pasirašė Briuselio susitarimą. Briuselio susitarimas Serbijai šiokių tokių pamokų atnešė, bet esmė yra ta, kad serbų daugumos savivaldybės po Briuselio susitarimą turėjo būti įkurtos, bet tas nebuvo padaryta. Priština net nepradėjo dar tam rengtis. Taigi Priština nesugeba įgyvendinti Briuselio susitarimo. Serbijos ir toliau yra klausiama, ar darot tą, ar darot tą, ar e, nuveiksi tokį ir tokį įsipareigojimą. Priština nedaro to, kas buvo Bruselio sustarimo pagrindas. Mūsų prezidentas reikalavo plataus masto vidaus dialogo apie Kosovą. Aš galiu pritarti jo drąsiai ir atsakingai politikai ir aš tikiuosi, kad metų pabaigoje sugebėsime sukurti tą dialogą, kuris apims visas politinės partijas esančias valdžioje ir pilietinės visuomenės organizacijas. Taip pat tikiuosi, kad įtrauksime žiniasklaidą, bažnyčią, religinę bendruomenę. Visi, kas norės, turėtų ateiti į tą dialogą ir išsakyti, kas jų nuomonė, e, kokia jų nuomonė yra Kosovo ateitis Ar mes esame pasirengę pasirinkto požiūrio padariniams? Manau, kad toks žingsnis yra drasus, bet manau, kad jis e, šiek tiek parodys, kaip gali atrodyti ateitis. Visame tame reikia suvokti, kad Serbija elgesi atsakingai. Ir nuoširdžiai kalbant, Priština taip nesielgia. Serbska Respublikos regionų stabilumas Dar kartą galiu pakartoti, ką jau esame daug kartų sakę. Serbija garantuoja Deitono susitarimo įgyvendinimą. Bet reikia Bosnijos ir Hercegovinos, kad ji būtų tokia, kokia yra šiandien. Aišku, su Serbska Respublika mes turime labai glaužius ryšius, žinoma, tokie yra, bet e, dar nereiškia, kad mes neremėme Bosnijos ir Hercegovinos kaip e, vienos bendros valstybės, kaip kad jis šiandien atrodo. Pirmasis prezidento Vučičiaus vizitas buvo į Sarajevą. Metų pabaigoje vyks jungtinė vyriausybės sesija su Bosnija ir Hercegovina. Ir esame pasirengę su jais bendradarbiauti, sprendžiant visas išliekančias problemas. Taigi, pasinaudosiu dabar progą ir pasakysiu, kad taip, Serbija yra Deitino sutarties garantas. Ar Serbijos pasirinkimas eiti ES kryptimi yra negryžtamas? Nežinau. Mano nuomonė taip, bet nežinau. Mes visuomet susidurėme su sunkumais dėl regionų stabilumo. Gerbės parlamentaras klausė apie Nasirorič bylą. Tai dalykai, kurie iš esmės žaidžia regiono stabilumą. Mes esame labai nepatenkinti, kad nepaisant visa ko, nėra ko apkaltinti už serbų civilių žudynės Bosnijoje. Tai net Nasirodič, bet kito kaltininko irgi nėra. Tai daro žalą regionų stabilumui. Nes mes e, siekiame regiono stabilumo, išliekame tolerantiški ir lankstus ir esame pasirengę bendradarbiauti. Be abejo, nebus taip, kad mes nieko neveiksime, bet išlikime šiek tiek objektyvesni ir supraskime, kad kažką reikia apkaltinti dėl karo. Buvo pateiktas klausimas dėl nuteistų e, karo nusikaltelių, kurie dalyvauja valstybinėse iškilmėse. Tie žmonės buvo pateikti Hagos tribunolui. Didžiąją dalį jų m, mm, nurodė e, Serbijos Respublika. Arba jie netgi laisvanoriškai patys nuvažiavo į Hagą. Jie buvo teisti, jie buvo nubausti, jie atliko laisvės atėmimo bausmę ir dabar sugrįžo į Serbiją. Jie nėra pareigūnai, jie nėra vyriausybėje, jie nėra vyriausybės patarėjai. Tai yra laisvi žmonės. Regione yra ir kitų valstybių, kuriuose karo nusikalteliai yra valdžioje, yra oficialūs pareigūnai. Ką mes su jais galime padaryti? Jie buvo e, kalėjime, jie sugrįžo. Jie nėra valstybės tarnyboje. Bet vėlgi, regiono valstybėse padėtis skiriasi. Ir tai yra e, vienas iš regiono stabilumą greunančių veiksnių, bet aš esu pasirengusi su visais bendradarbiauti, kad e, tas problemas sureguliuotume. Dėl aplinkosaugos ir energetikos politikos. Jų Balot Šoltas patikė klausimą. Vėlgi, turime labai aiškiai vieną dalyką pasakyti. Naujoji vyriausybė labai tvirtai pasisako už ES. ES yra pagrindinis mūsų prioritetas. Turime dvi naujas ministerijas šioje vyriausybėje. Viena iš jų yra Europos integracijos ministerija ir ministrė Joksimovič yra už tai atsakinga. Ir kitas dalykas, mm, šioje vyriausybėje mes turime aplinkosaugos ministeriją. Anksčiau ši ministerija priklausė Žemės ūkio ministerijai. Mes dabargi jau išsupratome, kad aplinkosaugos problemos e, bus sudėtingiausios, turbūt jų išsprendimas kainuos brangiausiai ir darybose tam bus skiriama labai daug pastangų, todėl stengiamės aplinkos apsaugas, apsaugai skirti daugiau dėmesio negu bet kada anksčiau. Energetikos politika. Pradėjome renkti plataus masto atsinaujinančios energijos projektus, stengiamės kuo labiau diversifikuoti energijos, energetikos sektorių ir vienas iš pagrindinių prioritetinių projektų buvo uh, susijęs su Bulgarijos ir Serbijos dujotekių sujungimu. Tai mums nepaprastai svarbu, nes tokiu būdu mes galėtumėm turėti uh, E, dujų žaliavos diversifikacija. Dar praeitą savaitę aš susitikau su Bulgarijos ministru ir kalbėjausi apie tai, e, kas pasiekta šiame projekte. Kitas dalykas - tyriamoji žurnalistika. Tai yra nepaprastai svarbu. Noriu būti atvira šioje diskusijoje, nes visai atvirai Aš savo žurnalistams tą sakiau, pilietinės visuomenės organizacijos ir jums galiu pasakyti, nesuprantu šios problemos. Mano akimis Serbijoje netrūksta tyriamojo žurnalisto. Arba galbūt aš matau, kad e, nėra pakankamai tyriamosios žurnalistikos, bet taip yra ne todėl, kad vyriausybė daro spaudimą. Problema ta, kad Serbijoje trūksta objektyvių žurnalistų arba jų yra labai nedaug. Mūsų žurnalistai arba labai už vyriausybę, arba yra tokių žiniasklaidos šaltinių, kurie yra visiškai prieš vyriausybę. O objektyvaus žurnalizmo nėra daug. Bet e, mūsų žurnalistai gali sakyti viską, ką nori. E, faktais remdamėsi ar ne visuomet faktais. Aš jau esu sakiusi, dėl savaitraščių. Visi Serbijos savaitraščiai yra absoliučiai prieš vyriausybę nusiteikę. Visiškai prieš vyriausybę, prieš prezidentą. Kas dienraščiuose yra, be, tarp dienraščių yra bent jau trys, bent jau trys, uh, kurie yra prieš vyriausybę. Du uh, E, labai drastiškai, kitas, sakyčiau, yra objektyviau. Kodėlgi taip yra? Galėčiau pateikti įdomų pavyzdį. Vranskinovinė, toksai savivaldybės laikraštis, prieš maždaug dešimt dienų jis buvo uždarytas, nes buvo pareikšta, kad vyriausybė jį nepakankamai remia. Tačiau paaiškėjo, kad tas laikraštis kritikavo vyriausybę, todėl jam nebuvo duota pinigų ir jis buvo už tai uždarytas. Tai buvo teigiama. Aš pati pareikalavau, kad kultūros ir informacijos ministerija pateiktų ataskaitą apie šį e, vietos laikraštį. Ir savivaldybės paprašiau, kad pateiktų ataskaitą. Šis laikraštis taip, jis kritikuoja vyriausybę, tai yra viskas e, sąžininga, gerai. 2017 metais tas laikraštis iš vyriausybės gavo, dėl to, kad mūsų kultūros ministerija yra nepriklausomo komisija, e, teikianti finansavimą pagal projektus. Taigi, tas laikraštis už savo projektams gavo daugiau pinigų negu per penkerius metus, nuo 2008 iki 2012 metų. Vien per 2017 metus gavo daugiau pinigų negu per tuos penkerius metus. Kai aš pateikiu tuos duomenis, ir vėlgi, mes čia nekalbame apie kažkokius įsivaizdavimus, kalbėkim pasiremdami faktais. Kai aš pateikiu tuos skaičius, tada opozicija tarsi pasakė, na, Gerai, bet kiti dar daugiau pinigų gavo. Taigi, tai nereiškia, kad mes neduodam lėšų. Pirmiausia, sakome, kad e, tas laikraštis yra sugriaunamas, nes nėra duodama pinigų, bet mesgi davėme lėšų daugiau negu per penkerius metus nuo 8 iki 12 metų. Bet tada girdim argumentą, kad kiti gavo daugiau. Tai yra faktas ir aš esu pasirengęs atviriau, esu pasirengus atvirai tą temą kalbėti. Ar jūs suprantat, ką, apie ką aš kalbu? Galim padiskutuoti ir suprasme, ar iš tiesų problemų yra. Labai ačiū, ministrė pirmininkė. Prime Minister, thank you for answering all these questions. Labai ačiū, kad atsakėte į visus klausimus atvirai, nuoširdžiai. Labai e, malonu, kai mūsų aplanko Ministrai pirmininkai, jūs norite atvykti pas mus, jūsų šalis e, demonstruoja Europinę kryptį, linkiu jums sėkmės. E, rytoj susitiksite su komisijos nariais, linkiu sėkmės renginyje Vojvodinoje šį vakarą ir tikrai daug už kolegų esančių čia remia jūsų europinius siekius.